the president. Good afternoon, colleagues. The session. Labadiena, kolegos. Posėdis, kuris buvo, buvo nutrauktas lapkričio 16, pratesiamas šiandien. Prašau visus susėsti savo vietas. Ačiū. kolegos, pradedame posėdį. Prašau visų susėsti ir baigti pokalbius.